Labadiena. Sveiki susirinkę į šį neįlynį užsienio reikalų komiteto posėdį. Šiek tiek vėluojame, taigi siūlau pradėti nedelsant. Reikia patvirtinti darbo atvarkę, niekas turbūt neprieštarauja ir tokiu būdu galime darbo atvarkę su pakeitimais patvirtinti. Nėra pirmininko pranešimų, galime perėti prie trečiojo klausimo. Noriu pasisveikinti su komisijos nariu Oliveriu Varei, kuris dabar pristatys mums svarbiausius pasiūlymus susijusius su plėtros metodikos peržiūrėjimu. Komisijos nariai, dėkojame, kad sutikote atvykti pas mus pasikeisti nuomonėmis, tokiu būdu pratesiant tą nusistovėjusią tradiciją tiesiog Europos parlamentui pranešti apie svarbiausius politinius sprendimus tam, kad laiku gavę informaciją parlamento nariai galėtų tinkamai prižiūrėti vykstančius procesus, kadangi turime uždaug 45 minutės, tai siūlau jums įžangai skirti maždaug 10-12 minučių, kad po to galėtume daugiau laiko skirti klausimams ir atsakymams. Taigi dabar suteikiu jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę. Štai, kad e, suringėte šį sustikimą specialiai man, kad galėčiau pristatyti naują komisijos pasiūlymą dėl plėtros metodikos vakarų Balkanų šalims. Gerbiami parlamento nariai, džiaugiuosi galėdamas šiandien pristatyti jums planus susijusius su ES narystės perspektyvomis vakarų Balkanams. Šiai komisijai ES plėtra yra vienas svarbiausias prioritetinis klausimas ir vakarų Balkanų pilnateisė narystė ES atitinkamus politinius saugumo ir ekonominius interesus geostrateginės investicijos taip pat į e, Europos stabilumą, e, saugumą ir stiprėjimą. Mes dirbame trimis kryptimis ir e, tokiu būdu siekime atgaivinti plėtros procesą. Pirmiausia, peržiūrime metodiką susijusią su narystės dėrybomis ir tą šiandien jums pristatinėjame. Taip pat pradžia narystės darybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija, pat ekonomikos vystimo ir investicijų planas visam Vakarų Balkanų regionui, kuris bus pristatytas Zagrebo viršūnių sustikime gegužė 6-7 dienomis plėtros peržiūrėta metodika e, leis paversti e, plėtros proceso prognozuojamesniu, patikimesniu ir e, tokiu būdu pas, pats procesas e, taps aiškesnis. Na, pagrindinis galtinis tikslas vis tiek yra pilna teisė narystė. Mes siekiame pagerinti e, tą situaciją pirmiausiai teisės viršnybės srityje, ekonomikos situacija, kad e, padidėtų žmonių, pagerėtų gyvenimo kokybės, rastų naujų darbo vietų, e, pilieš teisės ir laisvės sustiprėtų visame regione, tai įmanoma. Tik tuo atveju, jeigu ne tik bus išlaikytas tačiau, e, reformų teismas, tačiau jos vyks griežčiau, greičiau, tai yra mūsų metodika grindžiama pirmiausiai patikimumu, narystės procesas turi būti grindžiamas tarpusavio pasitikėjimu. Vakarų Balkanų šalis e, turi įrodyti, kad e, yra ryštingai nusteikusios vykdyti, vykdyti reikiamas reformas, ypač teisės viršenybės srityje dėmesys pagrindiniams teisėms ir laisvėms taip pat bus didinamas, nes tai yra permainų pagrindas. Pirmiausia, tai yra susijęs su teisės viršenybė, funkcionuojančia demokratinė sistema, institucijų veiklos skaidrumu Europos Sąjunga taip pat privalo vykti savo įsipareigojimus atlygindama už pastangas. Jeigu kandidatės atitinka nustatytus kriterijus, tuomet joms turi būti sudaryta galimybė uh, perėti į kitą proceso e, etapą. Taip pat, e, kalbant apie politinę lyderystę, abiejose pusėse procesas turi vykti uh, ryštingiau. Mes turime nuolat kalbėtis su šalimis kandidatėmis, rengiant ministerijų lygio susitikimus ir aukščiausio lygio susitikimus tarp es ir vakarų Balkanų šalių. Mes privalome suteikti jiems geresnės galimybės e, peržiūrėti vykstančius procesus, e, vykdyti svarbiausias reformas, taip pat procesų reikia didesnio dinamiškumo. Mes čia skirsime šešias sritis, e, pagrindinės e, sritis - vidaus e, rinką, žalę darbo atvarkę, bendrąją rinką, tarpusavę jungtis, įskaitant žemės ūkį, taip pat ir išorės santykius. Tos atskiros tematinės grupės leis aptarti svarbiausius teminius klausimus ir išvelgti anksčiau galimybės dalyvauti <clears throat> europiniuose e, procesuose ir darybos turėtų vykti ne pagal atskirus skyrius, o apriepiant e, platesnės e, sritis, žinoma, svarbiausia bus viešas administravimas. Ir šis skyrius kartu su kitais svarbiausiais skyriais bus atvertas pirmiausiai ir užvertas paskiausiai. Taigi prieš pradant darybas e, tam tikroje e, srityje turėtume iš anksto numatyti, kad darybos pasibaigs e, maždaug per metus. Ketvirtas principas yra prognozuojamumas iš abiejų pusių. ES turėtų todėl aiškiau nustatyti sąlygas darybinės ir aiškiai pasakyti, kokios bus neigiamos pasiekmes, jeigu nebus pasiekta darybinės pažangos ir e, kokie, kokios bus paskatos, jeigu darybos vyktų sėkmingai. Taip pat turime e, skatinti greitesnį integraciją į Europinės rinkas ir kitas struktūras. Tuo pačiu metu valstybės narės privalo būti tikros, kad e, galės pritaikyti tam tikras korekcinės priemonės, jeigu darybos pradėtų strikti. Jeigu darybos e, <clears throat> pajudėtų netgi priešingą linkmę, neįsiekiama, tai galima būtų netgi numatyti tam tikras sankcijų taikymą. Taigi Komisija taip pat pasisako už tai, kad darybos su Šiaurės e, Makedonija ir Albanija būtų pradėtos dar prieš Zagrebo aukščiausio lygio sustikimą, nes e, abi šalis vykdė reformas ir toliau jas vykdome, mes ir toliau stebime situaciją ir timiausiu metu pateiksime valstybėms narėms. Tikiuosi dar iki šio mėnesio pabaigos atitinkamas ataskaitas ES privalo vykdyti savo e, pažadus ir įsipareigomus, jeigu nori išlikti patikimą partnerį. Prieš Zagrebo aukščiausio lygio susitikimą mes pateiksime tinkamus pasiūlymus dėl ekonominės plėtros, tam, kad mūsų buvimas Vakarų Balkanuose būtų taptų matomesnis ir e, teiktume didesnio masto ekonominė pagalba. Pabaigai noriu pasakyti, kad kaip matote, mūsų darbo atvarkė yra pakankamai plačių užmojų, todėl mums reiks jūsų paramos, kad ją gyvendintume, todėl bendromis pastangomis mes turime siekti įgyvendinti konkrečias priemas, skatinti investicijas Vakarų Balkanus, remti socialinę ekonominę integraciją, sustiprinti dalyvavimą e, vieningo ES rinkoje, siekti sudaryti geresnės e, verslo sąlygas ir sukurti geresnę aplinką, kurti naujas darbo vietas, sustabdyti smegenų nutekėjimą. Taigi nekantri laukiu jūsų minčių ir klausimų šiomis temomis. Ačiū. Pane Vrei, dėkoju Jums už Jūsų įžanginį žodį. Nepaprastai daug kolegų norėtų pasisakyti. Deja, ne visiems galėsime suteikti galimybę e, išsakyti savo nuomonę bet galės pasiskyti visi koordinatoriai. Taigi, pirmiausia, apie koordinatorius ponas Galeris. Dėkoju. Pone pirmininkė, aš dėkoju komisijos nariu už tai, kad jūs patvykote pas mus į Jūsų reikalų komitetą ir pristatėte šią naują peržiūrėtą metodiką. Mes, EPP frakcija, džiaugiamės, kad yra paskelbtas naujos komunikatas dėl naujos ES plėtros strategijos. Džiaugiamės, kad šis procesas yra gaivinamas. Uh, Norima, kad jis būtų patikimesnis ir kad jis taip pat būtų politinio pobūdžio. Patikimumas yra svarbus tiek kandidatams, tam, kad jie žinotų, kad įvykdę nustatytus narystės kriterijus jie galės įstoti Europos Sąjungą. Tiek valstybių narių atžvilgių tam, kad valstybės narės taip pat aiškiai žinotų, kad tais atvejais, kai valstybė atsigrėžia, kandidat, šalis kandidatė tai nusigrėžia nuo reformų, mes žinosime, kaip reikia elgtis. Aš manau, kad tai yra geras dalykas, bet to džiaugiuosi, kad šalis, kuriomis, kurios jau dalyvauja plėtros procese, galės dalyvauti tam tikrose programuose. Tai yra gerai. Ir politiškai vertinant šį komunikatą, manau, kad yra labai gerai, kad valstybės narės galės dalyvauti dėrybose, siūsdamos savo ekspertus. Taip valstybės narės e, prisims e, įsipareigojimų plėtros klausimais ir negalės daugiau teikti, kad kažkur Bruselėje kažkas už juos nusprendė, kad Europa turėtų plėstis. Ir tikiuosi, kad ir mes galėsime dalyvauti šiame procese. Džiaugiuosi, kad kaip vienas iš prioritetų yra teisės viršinybės principų atvirtinimas, kad yra numatyta pagilinta partnerystė, bendradarbiavimas šiuo klausimu ir kad taip pat kalbama apie stipresnį mūsų institucijos vaidmenį visame šiame procese. Dėkoju. Dėkoju Michaeliui Galeriui. Prieš da, de pradėdami žiūrėti filmuką ekrane, aš sutiksiu žodį Tonino Picula. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, norėčiau padėkoti Jums pirmiausia už tai, kad Jūs tikrai su dideliu atsidavimu dirbate labai, šį labai svarbų darbą ir dabar paskelbėte komunikatą apie naują peržiūrėtą plėtros metodiką. ES istorija yra plėtros istorija. Ir Europa gali reformuotis ir tiek viduje, tiek da, reformuoti savo kaiminystę. Vienas procesas kitam netrūkdo. Ir labai džiaugiamės, kad komisija atnaujino Vakarų Balkanų stojimo strategiją. Mes visuomet socialistai tą rėmėme. Ir aš džiaugiuosi, kad mes galėsime aktyviai dalyvauti šiame procese. Ir aš džiaugiuosi, kad ES plėtra į vakarų Balkanus yra nustatytas kaip pagrindinės komisijos prioritetas. Bet aš norėčiau užduoti Jums kelias klausimus. Aš esu Europos parlamento nultinis pranešėjas Jotkalnyjos klausimų ir aš norėčiau Jūsų paklausti, ar e, ši e, nauja metodologija bus taikoma Serbijai ir Jotkalnyje, taip toms šalims, su kuriomis jau pradėtos dėrybos. Komunikate pasakyti, kad patys valstybės galė, šalis galės nuspręsti, spręsti dėl to, kaipgi bus iš tikrųjų. Jūs taip pasakėte, kad jūs turite investicijų šiuose šalise planą. Ar jūs turite jau konkretų planą, ar jau yra parengtas koks nors pradinis tokių investicijų pla, planas? Trečia, gal jūs galėtumėte pakalbėti tai apie šaltuomumo viso galima, kai šalis nebevykdo reikalingų reformų. Gal galėtumėte pakomentuoti tą klausimą? Ir dar vienas klausimas, ar jūs iš tikrųjų manote, kad galima būtų pasiruošti narystėje per šešerius metus? Dėkuoju toliau Renew frakcijos ponia Vautmans. Labadiena, ačiū komisijos nariui. Palauksiu, kol ausinės susidėsti. Taigi dėkoju už tas pristatomas reformas. Renew Europe frakcija labai džiaugiasi tomis reformomis. Mes ilgą laiką raginom užtikrinti didesnį skaidrumą šiame procese, todėl dabar esame labai patenkinti, kad pristatoma nauja strategija ir nauja metodika. Net būtent skaidrumo ir tikisi piliečiai iš Europos ir e, jūs. Uh, siūlote tikrai svarbių dalykų. Mums, mus labai džiugina jūsų e, siekis e, pagarba žmogaus ir pagrindiniams teisėms e, laikyti viena iš svarbiausių prielaidų, kaip ir teisės viršenybė narystės darybų pradžiai mums taip pat yra labai svarbu ir tą pasako mūsų frakcijos pavadinimas, kad procesas vyktų atvirai. Mes taip pat norime, kad pati Europa reformuotųsi ir kad naujos valstybės narės tinkamai integruotųsi į e, Europos Sąjungą ir čia reikia skirti pakankamai e, vietos ir reikšmės konferencijai apie Europos Sąjungą ateitį, todėl noriu paklausti, kaip ta naujoji strategija ir metodika įtakos e, ta šalis, su kuriamis jau dabar vyksta e, dėrybos. Taigi e, būtent šį aspektą vertėtų pabrėžti labiau. Labai ačiū. Tapatybės demokratijos frakcijos vardu negavau jokio prašymo suteikti žodį. Jūs atstovaujate šią frakciją, norėtumėte kalbėti, prašau. Grazie, prezidentė. Gra... Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju taip pat ir komisijos nariui. Aš norėčiau suprasti, kaip konkrečiai jūs ketinate paremti pastangas užtikrinti teisės viršinybės principo įtvirtinimą šiuose šalise, nes teisės viršinybės principas turėtų būti tikrai gyvendintas tam, kad tik, tai, to šalis tikrai taptų teisinėmis valstybėmis, kad jos, jų administracija galėtų tinkamai veikti, kad jos veiktų kaip šiolaikiškos Europos valstybės. Tačiau man nelabai aišku, kaip jūs ketinate padėti šioms šalims siekti įtvirtinti teisės viršinybės principą. Mhm. Dėkoju, žalieji. Yeah. Thank you, uh, Commissioner, for. Pane von Kramon Taubadel, aš esu čia. Dėkuoju, dėkuoju gerbiamasis komisijos nariu už tai, kad papasakoti mums apie šį dokumentą, kuriuo mes labai džiaugiamės, nes jis atitinka Tesalonikos susit, uh, uh, E, įsipareigojimą. Bet to mes džiaugiamės, kad jūs ketinate taip pat dėrybų, e, dirbinių skyrių suskirstyti į e, klasterius, į tokias pagrindinės teminės grupės. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad mes turėtume vykdyti dėrybas kur kas dinamiškiau, sparčiau, tam, kad šios šalis tikrai galėtų laiku sužinoti mūsų nuomonę apie tai, kas vyksta tose šalise, kaip jums sekasi ruoštis narystiai. Bet mes taip pat norėtume, kad būtų padidintas lankstumas, kad darybos su Serbija ir Jotkalnyje vyktų lankščiau. Ir taip pat įdomu, kaip valstybės narės galės konkrečiai prisidėti prie dėrybų. Aš manau, kad nebūtų naudinga mums politizuoti viso šio proceso ir e, teikti duomenys apie dėrybas e, e, tokią politizuotą formą. Komisijoje yra nemažai patyrusių ekspertų ir būtent jie turėtų renkti pagrindinius duomenis, nes akivaizdu, kad valstybės narės gali turėti savo politinių interesų taip darydamos. Dar vienas dalykas. Mes norėtume, kad Kosovo statusas būtų pripažintas kuo skubiau. Jūs kalbėjote apie tai, kad Kosovo ir Serbijos santykiai turėtų normalizuotis ir tai be abejo yra labai svarbu. Ir mes norėtume, kad visas Dokumentų paketas jau būtų parengtas gegužės mėnesį arba bent jau tikrai prieš vasarą, tam, kad galima būtų gerai pasiruošti Zagrebo susitikimui. EKR frakcijos vardu ponė Ana Fotyga. Ačiū komisijos nari, kad atėjote į užsienio reikalų komitetą ir pasidalinote komisijos e, pranešimu apie plėtrą. Tai labai svarbi tema, atsižvelgiant į mūsų reakciją į anksčiau priimtą tarybos sprendimą. Manau, kad e, savo pristatytuose pasiūlymuose jūs apjungėte viską, kas jau buvo anksčiau parengta. Apriepėte visą ES patirtį plėtros srityje. Tačiau tai, ir tai buvo labai išmintingai sudėliota į vieną siūlymą skirtą mūsų partneriams. Ir jie taip pat turi galimybę dabar įvertinti procesus. Tai aktualu ir galimiems kitiems kandidatams iš to paties regiono, kurie dar tik taps kandidatais. Džiaugiuosi, kad akcentuojami Kopenhagos kriterijai. Manau, kad darybinių skyrių suskirstimas į brandolius yra labai e, deramas sprendimas, tai neš e, dinamikos į procesą. Ir manau, kad e, atsiveria perspektyva, kad e, darybos dėl skyrių bu, bus, bus galima jas užbaigti. Atsiranda taip pat visus skyrius apriepintis skyrius ir tai yra gerai. Geriausias šio pasiūlymo dalykas tai teigiama žinia. Mums tikrai labai reikia uh, kad ES siūstų pozityvę žinę kaimynams, tarptautiniai bendryjei ir ypač tiems, kurie norėtų prie mūsų prisijungti. Tai žinia apie tai, kad šis procesas yra įmanomas, įgyvendinamas ir kad mes galime pasiekti rezultatų. Noriu paklausti apie Šiaurės Makedonijos ir Albanijos reakciją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 Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamas komisijos nary. Manome, kad tautos ar šalis turi pačios teisę nuspręsti savo ateitį. Mes neturime teisės joms nurodinėti. Noriu paklausti apie prieš kelis mėnesius tarybos e, mm, sprendimą ir kai kurių valstybių ypač sprendimą nesuteikti Šiaurės Makedonijai galimybės dalyvauti stojimo dėrybose. Toliau apie metodologiją. Jūs kalbėjote apie tai, kaip e, dirbsime su tomis šalimis, bet jūs išvengėte turinio pristatinėdamas pasiūlymą. Tai yra tarybos ir komisijos pasiūlyti pakeitimai nepadės toms šalims. Jūs paprašėte Europos parlamento paramos, bet jūs ne, nenurodėte, kokį vaidmenį Europos parlamentas galėtų suvaidinti. Ar esate pasirengę tokį vaidmenį Europos parlamentui suteikti? Ačiū. Okay, thank you. This was the first... Ačiū. Tai buvo pirmasis klausimų raundas frakcijų vardu. Dabar žodis e, komisijos nariu Verhėjai atsakyti į kiek įmanoma daugiau klausimų. Ačiū. Buvo nemažai klausimų apie Europos parlamento vaidmenį. Šiame procese Europos parlamentas dalyvauja politinėje sferoje. E, jis nurodo politinę kryptį ir jau, ir jau šiek tiek prisideda. Jeigu peržiūrėsite dokumentą ir pamatysite, kur kalbama apie pažangos stebėseną, e, gyvendinimo stebėseną, matysite, kad mes norime sustiprinti institucijas, kurios atsiranda pagal asociacijos sutartį. Asociacijos tarybą, asociacijos komitetą bei mišrius e, asociacijos parlamentinius komitetus. Norime tas institucijas daugiau išnaudoti ir išnaudoti jas našiau, kad jos e, stebėtų, kaip įgyvendinami priimti sprendimai vietoje, kaip praktiškai vyksta reformos. Ir todėl e, ryšiai su tų e, šalių parlamentų nariais bus labai svarbus. Įsitikinant, kad jie dirba ir Jūs e, galėsite man teikti savo komentarus, savo vertinimus e, tų asocijuotų komitetų darbo ir kaip jūsų manimų viskas klostosi vietoje. Taip pat aš tikiuosi, kad jūs e, perduosite ir reikalingą žinę nacionaliniams parlamentams, kai kalba eina apie OPES reformas kurias būtina gyvendinti ir kurių įgyvendinimui reikia konstitucinės daugumos. Taigi tikiuosi, kad ir jūs dalyvausite šiame darbe ir tai tikrai labus svarbus nuo jos metodologijos e- elementas. Buvo daug klausimų apie Serbiją ir Juotkalnyje, tikriausiai turite omeny mano e, pareiškimas spaudai, parlamentas tikrai labai greitai reaguoja į tokius pareiškimus. Taip, Serb... su Serbija ir Juotkalnyje dėrybos jau vyksta ir labai bus sunku keisti visą kursą prasidėjus procesui ir mes to neketiname daryti, bet manome, kad nauja metodologija pradės e, paspartinti procesą. Į tom šalims numatoma galimybė įsitraukti. Pateiksiu pavyzdį tokį patį, kurį pateikiau spaudai. Tai yra ekonominė dalis norime, jeigu jos nori paspartinti ekonominės e, reformas, jos gali pasitelkti tą e, brandolių e, sistemą ir tai daryti. Konkrečioje srityje. Ir mes būsime pasirengę pritaikyti tą metodą brandolių, darybinius skyrius suskirstimo į branduolius metodiką. Taip pat noriu pasakyti, kad atsiranda politinis siūlymas. Tais atvejais, kuomet visos reikalingos reformos jau gyvendintos prieš atidarant konkretų darybinių skyrių, konkrečią darybinių skyrių grupę, prieš prasidant dėryboms, e, tuomet kalba bus apie reformų gyvendinimą. Nediskutuosime dar neatlikto teisė kūrinio darbo, bet kalbėsime apie konkre, konkretų praktinį gyvendinimo darbą. Ir jeigu stojanti valstybė bus pasirengusi veiksmingai įsitraukti ir dirbti, tai bus galimybė dėrybas užbaigti per metus. Tai yra pasiūlymas. Tačiau viskas priklausys nuo e, reformų įgyvendinimo spartos, nuo to, kaip e, šalis kandidatės E, sugebės tai padaryti. Toliau valstybių narių įnašas ir kodėl tai svarbu. Iš mano surinktos informacijos, man atrodo, kad yra netitikimas. Kalbu apie e, praktinės situacijos vietoje vertinimą. Yra netitikimas, nes bent dviem progom valstybės narės nepasiekė susitarimo dėl e, dėrybų pradžios. Paskutinė minutė e, iškilo aikštėn surprizai. Aš norėčiau tokių surprizų išvengti, norėčiau, kad būtų bendras vertinimas ir supratimas to, kas vyksta vietoje, todėl turime dirbti drauge. Ir tai labai svarbu, nes tai padės kurti pasitikėjimą pasitikėjimą stojančiomis valstybėmis ES e valstybėse narėse. E, kaip užbaigti dėrybas dėl dėrybinių skyrių? Tai vienas iš prioritetų, kuriuos aš akcentuoju šiame dokumente. Turime um, optimizuoti turimą metodologiją. Tai reiškia, kad numatomas šešių, aštuonių dėrybų eigos procesas konkrečioje šalyje. Tai reiškia, kad per tą laikotarpį šalyje pasikeičia dvi vyriausybės ir reikalai gali pajudėti. Ir jeigu norime įtvirtinti reformas, turime dirbti, kad dėrybos dėl skyrių būtų užbaigtos greičiau, kad reformos įsitvirtintų ir tuomet galėsime vertinti tikrąją pažangą ir praktinį įgyvendinimo darbą, o ne dėrėtis dėl atskirų teisėkuros žingsnių. Ir paskutiniai du klausimai, kas pasikeitė nuo spalio mėnesio. Dabar vykdome intensyvų atliekame intensyvų darbą dirbame su valstybėmis, ne tik su tomis, kurios davė savo pritarimą spalio mėnesį. Dirbame su visomis valstybėmis narėmis ir taip pat su vakarų Balkanais, kad išsiaiškintume e, tos susidariusios situacijos pamatinės priežastis, kad jas įveiktume ir kad galėtume su tomis dviem valstybėmis pradėti stojimo dėrybas. Taip pat uždavėte klausimą apie Europos parlamento vaidmenį, bet man atrodo, kad aš jį atsakiau. Ačiū. Thank you, Commissioner. Ačiū komisijos nariai. Žinau, kad jūs uh, skubate, tačiau ar dar liko laiko uh, antram klausimų atsakymų ratui. 15 minučių tik turite, jūs šiek tiek pavėlavot. Taigi pasistengsiu uh, suteikti žodį kuo didesniam skaičiui kolegų, tačiau kiekvienam ilgiau nei po minutę. Pone Zovko dabar, ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos nariui, palankiai vertinu naują metodiką. Ji tikrai naudinga Kroatijai, nes Kroatija patridžiausią spaudimą es pasienyje, nes daugiau nei milijonas šimtas tūkstančių Bosnijos e, gyventojų turi e, Kroatijos pasus ir mums kelia susirūpinimo jų padėtis e, kitoje sienos pusėje. Todėl e, mes manome, kad ši metodika padės užtikrinti taiką ir ilgalaikį saugumą regione. E, valstybėms narėms taip pat e, tektų svarbesnis vaidmuo plėtros procese, kurį dabar kontroliuoja komisija ir jai priekaištaujama dėl tam tikro šališkumo vertinant. Ir mm, aš e, tikrai džiaugiuosi, tais pasiūlymai mes palakiai jį vertiname. Pons Kiučiuk, jis yra pranešėjęs Šiaurės Makedonija. Ačiū pirmininkė komisijos nariai, dėkoju, kad atvykote. Štai, kad parengėte šį pasiūlymą dėl naujos metodikos, tikiu, kad e, e, ši metodika pakeis padėtį iš esmės ir galėsime tikėtis daug geresnių rezultatų visam regionui. Kelius klausimus noriu užduoti. Kolegė Fotyga jau kalbėjo apie tai, kad sulaukime teigiamų atgarsių e, apie šį dokumentą, tačiau mes tikimės ir teigiamų rezultatų. E, tikiuosi kovo mėnesį Šiaurės Makedonija Albanija ir taip pat teigiamų rezultatų tikimės iš Zagrebo aukščiausio lygio susitikimo. Visi sutarėme dėl to, kad spalio mėnesį mums nepavyko ir ar galime savo leisti, kad nepavyktų ir antrą kartą. Manau, kad ne. Kaip galime garantuoti, kad nebus <clears throat> to antro nepavykusio bandymo. Kokį požiūrį turėtume pasirinkti. E, ar galėtumėte garantuoti, kad sugrupavę e, darybos dėl atskirų skyrių tam tikras teminės grupės, mes paspartinsime visą procesą. Ačiū tapatybės demokratijos frakcijos vardu, ponas Karopa. Komisario. Dėkoju komisijos nariai. Aš matau, kada bandoma da, patraukti naują ir teikti daugiau dėmesio naujiems klausimams, tai yra gerai, naudinga ir toms šalims, kurios, su kuriamis jau pradėtos dėrybos, jos taip pat galėtų turėti galimybę pasinaudoti tą naują metodologiją. Ir ekonomika, ir teisės viršinybės principas. Da, Tai yra svarbus dalykus, bet žinome, kad net ir valstybės narės turi svariai prisidėti prie klimato kaitos mažinimo. Ir aš manau, kad tos šalis, kurios ketina prie mūsų prisijungti, jos taip pat turėtų imtis veiksmų šiuose sritise, nes jei mes pra, ateityje, kai tos šalis įstos, turėsime remti jas tam, kad jos galėtų prisidėti prie klimato kaitos mažinimo, tai bus sudėtinga. Ir e, da, aš galiu Jums pasakyti, kad da, da, tos e, vakarų Balkanuose yra da, daugybė da, elektrinių, kurios yra labai a, e, da, taršios. Ir mes turėtume taip pat a, a, padėti toms šalims atsikratyti da, da, taršių technologijų. Dėkoju, ponas Stryk. Pone Stryk. Dėkoju. Kaip ir jau pasakė kolega, mes remiame. Da, da, dirbinių skirių sugrupavimą pagal temas ir džiaugiamės, kad taip pat e, e, procesas bus lankstesnis, nes tai padės valstybėms narėms e, paremti šalis kandidatas darybų metu ir taip padidės tikimybė, kad darybos sėkmingai bus baigtos. Ir jūs kalbėjote apie tai, kad jei reformos nebus vykdomos, tuomet bus da, da, sustabdomas da, darybų procesas. Komisija gali tam tikromis sąlygomis teikti pasiūlymą pagal supaprastintą procedūrą. Kas tai yra per procedūrą? Ir toliau. Da, sprendimas atgręžti procesą bus priimamas taikant kvalifikuotos balsų daugumos principą. Kodėl taip yra? Ar jums netrodo, kad tai sukurs tam tikrą neiškumą? Ir teisiškai kalbant, dabar taikomas yra vienbalsiškumo principas, kad galima būtų priimti sprendimus, tam, kad galima būtų judėti į priekį, o tam, kad galima būtų žengti atgal, reikia taikyti kvalifikuotos balsų daugumos principą. Ar tai yra teisėta? Dėkuoju, toliau ponas Bilčik. Ačiū, panė pirmininkė, komisijos nariai, dėkuoju, kad pas mus atvykote. Aš džiaugiuosi, kad yra paskelbtas šis komunikatas ir tikiuosi, kad tai mes visi galėsime parodyti, kad šie metai turėtų būti metai, tais metais, kai mes žingsime svarbius žingsnius į priekį plėtros procese ir aš sveikinu naują metodologiją. Labai svarbu. Da, mums daugiau bendradarbiauti su mūsų partneriais. Žiūrėsiu, kad jūs vykstate į Serbiją ir Jotkalnyje. Ir aš žinau, kad Francas taip pat aktyviai tai, tai remia. Ir jis taip pat kalbėjo apie tai, kad Vakarų Balkanų kolegos turėtų aktyviau dalyvauti tose procesuose. Ir todėl turime pagalvoti apie taip, kaip galima būtų geriau skleisti informaciją apie plėtros procesą artimiausias mėnesiais. Aš taip pat norėčiau užduoti Jums vieną klausimą geri kaimininiai santykiai, regioninis bendradarbiavimas ir susitaikymas regione. Gal galėtumėt pasakyti, kurioje vietoje jūsų metodologijoje būtų tie klausimai, nes tai yra labai svarbu galvojant apie ateitį. Pone, gal toliau? Ačiū, panė pirmininkė, komisijos nariai dėkuoju, kad pas mus atvykote, dėkuoju Jums ir už Jūsų kalbą. Mes visi sutarėme, kad ES turi būti patikima nes čia reikėtų siekti patikimumo visais aspektais, visose sritise. Todėl aš e, manau, kad sveikintina tai, kad jūs labai greitai parengėte e, peržiūrėtą e, plėtros proceso metodologiją, kuri gerai yra pagrista ir man atrodo, kad ji iš tikrųjų yra skirta tam, kad mes galėtume stiprinti pasitikėjimą ir užtikrinti, kad plėtros procesas būtų kuo veiksmingesnis. Manau, kad yra labai svarbu uh, aiškiai suvokti, koks yra tikslas. ES turėtų pradėti dėrybas su Albanija ir Šiaurės Makedonija kuo skubiau, kuo greičiau, galbūt jau net kovo mėnesį. Bet reikia atsakyti į klausimą. Kaip pačios šalis kandidatės tai vertins? Ir tos šalis, kurios yra jau pasistumėjusios, uh, dėrybų procese Serbija ir Jotkalnyje. Jūs sakėte, liktai jos galės dalyvauti toje naujoje metodologijoje, bet kaip jos pačios tai ją vertina? Ačiū, ponas Lagodinski, ačiū. Kokios pasiekmes kitoms valstybėms kandidatėms, pavyzdžiui, Turkijai, ar tai taikytina tik vakarų Balkanams ir jei taip, kaip mes e, tai paaiškinsime mūsų partneriams Turkijoje. Ačiū ir ponas Kubilius ir ponas Medal. Well, lot, really. Ačiū. Manau, kad metodologija yra tikrai svarbi ir galime tai vertinti pozityviai. Pakartosiu klausimą, kuris jau buvo užduotas, bet plačiau. Kalbame apie prognozuojamumą, tai labai svarbu. E, valstybių kandidačių prognozuojamumą, kurios turi siekti reformų, jas įgyvendinti, bet ir turime kalbėti apie ES prognozuojamumą. Ar jūs išvelgėte galimybę pereiti prie balsavimo kvalifikuotą daugumą dėl daugybės dalykų - dėrybų pradžios, dėrybinių skyrių užbaigimo arba dėrybų atšaukimo? Uh, nes dabar prognozuojamumas priklauso nuo vienos valstybės, jei ji dėl kažkokių istorinių ar kitų priežasčių nusprendžia, kad nenori pritarti stojimui ir tai sustabdo visą procesą. Lukas Mandal. Ačiū komisijos nariai e, už tai, kad darote visą darbą. E, turiu pasakyti, kad e, E, visi padarėme namų darbus ir žinome, kad dėrybos niekada net, net, neturėjo būti atidėtos, bet dabar galime pradėti darbą. Jis tikriausiai turėjo būti, prasidėti prieš Zagrebo vadovų susitikimą. Ekonomika, įstatymo viršionybė, viskas aptarta jūsų metodologijoje. Tačiau aš pasigendu ne iš jūsų, bet e, visoje šioje struktūroje E, pasigendu emocijų, europietiško gyvenimo būdo aspekto, nes e, serbas ar Kosove gyvenantis žmogus yra toks pat europietis kaip, kaip Lenkijoje ar Vokietijoje gyvenantis žmogus. Ir manau, kad mes pažeidėme, pakenkėme regiono pasitikėjimui ES, nes atidėjome dėrybas. Noriu, kalbėdamas apie ateitį, paklausti, kiek koks skaičius valstybių narių galės pasipriešinti dėryboms arba pareikalauti, kad jos būtų atidėti. Natūraliai Luazu. Ačiū. Sveikinu šį komisijos sprendimą pabandyti. E, Pakeisti e, plėtros procesą, padaryti netokiu biurokratiniu. Jis turi būti politiniu, tokį, to, kaip tokį jį turi suvokti ir es valstybės narės ir šalis kandidatės. Turi būti galimybė uh, E, vertinti pažangą, bei taip pat visiems prisimti atsakomybę, tai būtina, e, jei pažanga daroma, į tai reikia atsižvelgti, jei vyksta regresas, į tai taip pat reikia atsižvelgti. Sveikinu tai, kad akcentuojamos žmogaus teisės visame procese, taip pat įstatymo viršenybės aspektai, tai nėra vien tam tikrų popierių pasirašymas. Per daug yra e, es viduje jau ne visiškai demokratiškų valstybių. Taip pat atsižvelgėme į ketinimus koreguoti visus dokumentus, atsižvelgiant į praktinę situaciją. Jeigu es nori plėstis, ji turi gebėti ir reformuotis. Negalime priimti į netvarkingus namus naujų narių. Apie tai kalbame jau ilgą laiką. Dabar atėjo momentas pereiti prie veiksmų. Ačiū. Dabar žodis Jums, ambasadoriu, atsakyti į kiek įmanoma daugiau klausimų. Pamėginsiu visus atsakyti. Pirmiausiai buvo užduotas klausimas apie tai, kaip galiu garantuoti teigiamus e, šio proceso rezultatus. Negaliu to garantuoti. Netam aš esu čia, galiu tik tai paprašyti jūsų paramos, kad bendromis pastangomis tų teigiamų rezultatų siektume kartu su taryba taip pat, nes tai nėra vieno žmogaus darbas. Visi turime prie jo prisidėti ir aš tikrai raginu visus man padėti. Raginu neš savo indėlį, kad narystės darybos su e, minėtomis dviemis šalimis prasidėtų dar iki Zagrebo susitikimo. Jeigu mums nepavyks to padaryti, tai sumokėsime didžiulę kainą, nes jau tris kartus mums nepavyko, šis yra ketvirtasis. Manau, kad paskutinis taip pat, nes pastarai kartą mes praradome vyriausybę dėl to, kad e, mums nepavyko ir mes buvome dėl to kalti ir šį kartą aš tikrai nenorėčiau e, dar kartą rizikuoti taip smarkiai, dės visas pastangas, kad pavyktų. Dėl greičio greitis priklauso ne vieno manęs, mes esame pasirengę procesus pagreitinti, jeigu uh, kandidatės taip pat e, linkusios atitinkamai pasielgti. Mes tikime, kad jos yra pasirengusios, tačiau e, už e, jas mes tinkamų darbų nepadarysime dėl Serbijos ir Jotkalnyjos ir dėl klimato kaitos problemų. Būtent čia Zagrebo aukščiausio lygio sustikimas bus labai svarbus, kalbant apie ekonomikos plėtros planą, tai mes turime e, jį traukti aplinkosauginius klausimus ir padėti spręsti šioms šalims e, tas problemas, nes jų ekonominiai pajėgumai yra mažesni nei mūsų, todėl turime pirmiausiai pasirinkti tuos žalio kurso elementus, kuriuos galėtume praškai gyventi greičiau, tai yra atsinaujinanti energetika, energijos taupimas, žiedinė ekonomika kiti aspektai, būtent juos galime įtraukti į tam tikrus politinius sprendimus ir gyveninti dar prieš e, narystę. Du klausimai buvo užduoti tą pačią temą, kaip tas e, e, abipusiškumo arba grįžtamumo principas bus taikomas e, ir ar ši priemonė yra teisėta. Manau, e, kad nesiūlytume jos, jeigu nemanytume, kad ji yra teisėta. Ta atbulinė e, kvalifikuota dauguma ir įsitvirtina daugelį politikos ryčių, paminėkime dviejų teisės aktų rinkinį, šešių teisės aktų rinkinį pakrančių apsaugos tarnyba ES e, situacija dabar yra tokia, kad šiuo metu ta darybinė sąranga su Serbija ir Jotkalnyje yra tokia, kad arba komisija, arba trečdalis valstybių narių gali pasiūlyti e, sustabdyti darybas dėl vienos skyriaus arba e, atnaujinti sustabdytas darybas dėl tam tikro skyriaus ir e, trečdalio tarybos narių pakanka, kad dėl šio klausimo būtų balsuojama. Šiuo metu sprendimai yra priimami kvalifikuotą balsų daugumą. Taigi, jeigu norime, kad tokia priemonė būtų patvirtinta, tai reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Mes dabar siūlome e, tik tai komisijai numatyti tokią iniciatyvos teisę. Valstybės narės gali taip pat e, pasiūlyti komisijai, pateikti pagristą pasiūlymą. E, tokios iniciatyvos imtis, tačiau tik komisija turėtų tokią teisę ir komisija e, imtųsi tokios iniciatyvos, tai e, reikėtų atvirkštinės kvalifikuotos daugumos taryboje, kad būtų užblokuotas šis pasiūlymas. Tai reiškia, kad jeigu matytume, žvelgtume tam tikrus rimtus trūkumus, tai galėtume sureaguoti greitai ir labai E, aiškiai, konkrečiai. Taigi, e, paskelbė savo intencijas tam tikro šalies atžvilgių, tokiu būdu paskatintume bendradarbiavimo <clears throat> lygį ir e, ypač turint omenyje, kad galėtume pritaikyti atitinkamas atvirkštinės kvalifikuotos daugumos priemonės, tokiu būdu mes galėtume padėti toms šalims vykdyti reformas. Regioninis bendradarbiavimas metodikoje parašyta, kad jis e, turėtų būti stiprinamas daugelį sričių, žinoma, nesprendžiant dvišalių konfliktų regione, mes tikrai nesugebėsime užtikrinti plėtros ir mes toliau dėsime tinkamas pastangas. Gyvenydami Zagrebo strategiją mes skatinsime regioninį bendradarbiavimą tarp Vakarų Balkanų šalių, nes mūsų planas yra toks, kad e, visam vakarų Balkanų regionui bus rengiamas ekonomikos plėtros planas, ne tik toms šalims, su kuriamis jau yra dermas, tačiau, e, ar bus dermas, tačiau taip pat ir Kosovai, Bosnija, Hercegovina taip pat, kaip e, šį pasiūlymą vertins skeptiškai nusteikusios valstybės narės, aš tikiuosi, kad jos vertins teigiamai, iš jūsų vyksiu į tarybą ir iš karto pamatys, kokia bus jų reakcija. Kaip E, šalis kandidatės e, vertina šį pasiūlymą, kai lankiausi dviejose valstybėse narėse, kuriams šis klausimas labiausiai rūpi, tai e, jie, kalb... jų, jų atstovai su mumis kalbėjosi atvirai ir sakė, kad dės visas pastangas, kad es narystė joms taptų tikrovę. Ir e, Aš jiems dar pristatinėjau planus, o jį, jį, jos jau buvo pradėjusios e, tos planus vykdyti, taigi nusteikimas tikrai yra labai geras dėl Turkijos. Jeigu vertintumėte metodiką ir, ir e, jos pavadinime įrašyti tik tai vakarų Balkanai. E, na, dėl emocijų Aš taip pat pritariu, kad emocijos galėtų būti naudingos, tačiau e, pastaruoju metu tų emocijų buvo tiek daug, kad aš e, stengiausi jų apimtis sumažinti ir e, šiek tiek labiau vadovautis sveika nuovoka, kad galėtume atnaujinti visą procesą. Jūs esate teisus, jie kaip ir mes esame europiečiai, dėl to Zagrebo sustikimas bus labai svarbus, tačiau gyveninami šią programą, mes tikrai sugebėsime e, juos atvesti į Europą daug e, greičiau, tą darydami iki šiol. Ačiū. Right. Kolegos, netrukus baigsime posėdį. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas parengs AFET komiteto rekomendaciją dėl vakarų e, Balkanų. Ji turės būti patvirtinta iki gegužės mėnesį vyksančio e, vadovų susitikimo Zagrebe. Gerbiamasis komisijos nariai, dėkoju Jums už Jūsų pristatymą, atsakymus ir jeigu kitų klausimų nėra, tuomet mes baigiame šį posėdį. Dėkoju visiems už dalyvavimą.